šiuo klausimu. Taigi, ačiū. Dabar dėl techninių priežasčių dviejų minučių pertrauka, bet po dviejų minučių tęsime toliau posėdį. So, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, herzlichen Dank. Kolegės ir kolegos, ačiū Jums už kantrybę. Taigi, techninės problemos pašalintas. Tęsime posėdį. Kitas darbo atvarkės punktas yra dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė. Dabar norėčiau suteikti žodį Bentui Langė ir Jorgai Leichtfriedui. Būtent jie pasisakys šiais klausimais dėl atitinkamų šalių ir Centrinės Amerikos asociacijos sustarimų su Europos Sąjunga. Taigi, e, ponė Langė, jums keturiams minutėms tikimo žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mielas kolegės ir kolegos. Ačiū, kad jūs šiandien susirinkote šią salę, kad galėtume pasidalinti mintimis apie šią problemą. Na, tikriausiai ne visi domisi šią problematiką, tai matosi iš tuščių vietų. Taigi mes dabar užsijėmėme apsaugos sąlygomis ir stabilizavimo priemonėmis. Mes bandome šias priemonės priderinti prie Lisabono sutarties, nes e, iki šiol dar nelabai aišku, kokį vaidmenį atlieka kuri institucija ir kas turi būti reglamentuojama. Tai mes dabar teisėkuros procese, tai įprastoje teisėkuros procedūroje bandėme įtraukti kai kurios institucijas, kurios yra nurodytos tarybos tekste ir atitinkamuose teisės aktuose ir kurios vis dėlto neturėjo ten būti įtrauktos. Aš manau, kad e, būtent e, dabar pats geriausias laikas e, pasigilinti į susitarimą tarp ES ir Kolumbijos bei Peru. Viena vertus yra reikalavimai iškelti Kolumbija ir Peru. Ir reikalavimai Europos Sąjungai. Reikia dabar pažiūrėti, kaip mes dabar pagristai galėtume įtvirtinti tos reikalavimus, būtent keliamus Europos Sąjungai ir kaip juos galima įgyventi praktiškai. Nes gali būti, kad mes užrašysime tokius reikalavimus, kurie iš tikrųjų negyvendinami. Taip buvo jau praeitie. Todėl dabar mes turėtume išnaudoti visas galimybės, visas idėjas, kad, kad teisėkoros procese galėtume uh, nustatyti tokias nuostatas, kurios būtų gyvenamos praktiškos. Praktiškai. Čia kalba apie penkis uh, punktus, ponė komisijos nariai. Pirmiausia, mes turėtume mm, pažiūrėti į kriterijus, kurie būtų taikomi kaip apsauginiai kriterijai. Reikia iš esmės nustatyti, kada rinkai daroma didelė žala. Be to, turi būti atkreipiamas dėmesys ir socialinių standartų klausimą, nes socialinių standartų E, pažeidimas įvyksta tada, kai vykstamas dempingas, kai pavyzdžiui konkurenciniai kažkokie privalumai e, išgaunami neteisėtais būdais. O e, tokiu atveju būtent ir taikomas apsaugos sąlygos, būtent e, bananų importo srityje. Kitas dalykas, jeigu dabar mes norime panagrinėti Lisabonos sutartį, tai visų pirma Europos parlamento e, vaidmuo turi būti išryškintas. Mums akivaizdu, kad mes, kaip ir kitos ES institucijos, taip pat e, galime pareikalauti pradėti tyrimą. Trečias punktas. Jeigu mes norim užtikrinti skaidrumą ir rimtai norim užtikrinti skaidrumą, tada aš manau, kad mes turėtume įtraukti pilietinę visuomenę į dialogą dėl atinkamų nuostatų. Būtent e, turime institucionalizuoti e, šitą sustarimą tarp ES, Kolumbijos ir Peru. Taigi būtent mums reikia daugiau skaidrumo, taikant atitinkamas nuostatas. Jūs, e, e, ponia komisijos nary, su Koreja nurodėte atitinkamą apsaugos sąlygą. Čia 11 straipsnė kalbama apie mm, būtent monitoringą, apie kontrolę kad būtent būtų užtikrinta atitinkama apsauga. Ir būtent penktasis e, punktas yra susijęs su bananų e, gamintojų ir augintojų užtikrint, užtikrinta, užtikrintas darbo vietas ES. Ačiū, o dabar keturios minutės teikiamas ponui Leichtfriedai. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Dabar kalbant apie Centrinę Ameriką, Iš tiesų, e, problematika panašiai yra į Kolumbijos ir Peru problematiką. Ir aš tiesų galėčiau pritarti tam, ką, kas buvo pasakė kolega e, savo pranešime. Aš būtent e, apie tas pačias dalykus kalbu, dėl to aš kalbėsiu trumpiau. Dabar šita diskusija turi du aspektus. Vieną techninį ir vieną kitokį aspektą, kuris yra daug išsamesnis. Techninis aspektas yra pakankamai paprastas. Taigi e, šitą apsaugos sąlygą turi apsaugoti Europos gamintojus, atveriant rinkas, e, būtent apsaugoti nuo nesažiningos konkurencijos. Mes e, stengiamės parengti tokią apsaugos sąlygą, kad ji būtų praktiškai gyvendinama, tačiau jinai turėtų būti ir tokia, kad e, ateityje e, laisvoji prekyba būtų vykdoma geriau. Žinoma, tam yra įvairių būdų. Tačiau aš manau, kad mes radome gerus, e, gerų kompromisų, kad rastume bendrą problemos sprendimą. Tačiau yra dar kitas, antrasis aspektas. Aš pučias, netgi pasakyčiau, filosofinis aspektas. Tai būtent principų klausimas. Ar e, prekybos politika turėtų būti prekybos politika, ar turėtų būti kažkas daugiau? Taip, ir šis klausimas nuolat kyla e, nagrinėjant šitą apsaugos sąlygą. Nes apsaugos sąlyga iš tiesų yra tik tai mažytė dalis viso bendro sustarimo su Centrinė Amerika. Na, ir iš esmės keliamas klausimas, ar apsaugos sąlyga turi būti tik tai apsaugos sąlyga, tik apsaugoti, ar turi taip pat padėti daryti įtaką sprendžiant įvairias problemas, pavyzdžiui, socialinių standartų, e, pagarbos žmogaus teisėms arba, pavyzdžiui, ekologinės problemas. Iš tiesų yra suinteresuoto asmenų, iš tikrųjų apsaugos sąlyga neturėtų būti taikoma, stengiantis apsaugoti žmogaus teisės. Tačiau kolega Lange jau pasakė, kad e, šitą apsaugos sąlygą turi padėti apginti Europos socialinius standartus ir darbo vietas ES. Tačiau, siekiant užtikrinti šį tikslą, mes e, turime pagerinti socialinius standartus ir mūsų kaiminėse valstybėse, taip, ginti ten žmogaus teisės ir darbo sąlygas pagerinti. Todėl e, pagrindinis klausimas, čia galbūt ne visi kolegos su manim sutiks, tai būtent tas klausimas yra, kokia ta įtaka turėtų būti mm, taikoma. Tai ir ar mes galima per prekybos politiką įtakoti kitų valstybių politiką. Mes negalime daryti įtaką įvairioms vyriausybėms. Mes galime tik tai pabandyti įtikinti kaiminių valstybių vyriausybės eiti vieną kryptimį su mumis. Taigi, mes parengėme šiuo, šiuo atveju kompromisą, aš manau, tikrai tinkamą kompromisą. Ir manau, kad būtų uh, protinga uh, vis dėlto priimti rytoj uh, šitą apsaugos sąlygą, patvirtinti ją. Tačiau aš manau, kad uh, apsaugos E, sąlyga iš esmės tik yra tik tai dalis bendro sustarimo. Čia mes nebalsuojame dėl viso sustarimo. Ačiū, kolega. Dabar komisijos vardu sutikiu žodį ponai Deguhtai. Uh, Ačiū, pana pirmininkė. Gerbėmiai kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams, ponui Lange ir Leichtfried, Leichtfried už, pareng, už atliktą darbą. Taip pat noriu padėkoti Jums už šią galimybę apsvarstyti svarbų klausimą. Tai yra dvišaliai susitarimai su Kolumbija ir Peru bei Centrinė Amerika. Kaip žinia, susitarimai buvo parašyti birželį ir parlamentas pagal pritarimo procedūrą turės pritarti. Tačiau prieš paaiškindamas, kokia yra apsaugos sąlygų svarba, norėčiau pažymėti, kad ES susitarimai yra svarbus lygiai taip pat kaip ir minėtoms valstybėms. Susitarimai su Kolumbija bei Peru bei Centrinės Amerikos yra iš esmės pakeisti, atsižvelgiant ir į naujausias sąlygas. Kalbant apie priekybą, tai šiuo atveju stengiamasi atverti rinką prekiams viešiesiems pirkimams ir investicijoms, bet e, nėra įtraukiami žuvininkystės produktai, o išplečiamas e, nuolaidų sąrašas žemės ūkio produkcijai. Be to, šiais susitarimais bus nustatytos aiškios ir prognozuojamos taisyklės bei įsipareigojimai suderinti su PPO įsipareigojimais. Turiu pasakyti, kad šis susiturimas tikrai užtikrins stabilesnę prekybos padėtį bei prekybos sąlygas ir Kolumbija bei Peru ir Centrinė Amerika galės pasinaudoti visais privalumais. Kalbant apie prekių srautus, tai noriu priminti, kad be kita ko į susidarimus įtrauktos nuostatos dėl žmogaus teisų ir tvarios plėtros skatinimo. Dabar norėčiau šiek tiek konkrečiai pakalbėti apie apsaugos sąlygas. Kodėl tai yra toks susitarimas? Nes tokiu būdu stengiamasi apsaugoti ES pramoną, kai atsiras naujos sąlygos liberalizavus muitų politiką. Tokiu būdu praktikoje bus taikomos apsaugos sąlygos ir komisija e, palankiai žiūri į pranešėjų siūlomus variantus pasinaudoti susitarimo su Koreja modeliu. Taip pat yra suprantama, kad šie susitarimai negali prieštarauti tiems įsipareigojimams, kurie numatyti pagal PPO taisyklės. Šie susitarimai tikrai yra labai svarbus, bet jie negali atverti kelio naujoms diskusijoms kitose sritise. Ir negalime diskutuoti dėl žmogaus teisų, nes visi šie dalykai yra aiškiai pasakyti Ir Europos parlamento atitinkamoje rezoliucijoje yra aiškiai pasakyta, kad Peru ir Kolumbija turi laikytis žmogaus teisų, taip pat aplinkosaugos principų, o komisija nebejotinai derasi su tomis šalimis vadovaudamas į parlamento nurodytais principais. Baidamas noriu pasakyti, kad tikiuosi, kad rajeto susitikimuose vyraus draugiška dvasia ir kad artimiausių metų parlamentas patvirtins pritars minėtiems susitarimams. Ačiū komisijai. Toliau Žemės ūkio komiteto vardu ponas Mato Adrover. Ačiū ponia pirmininkė, komisijos nariai. Na, pirmiausiai noriu pasakyti, kad susitarimai su Peru, Kolumbija ir Centrinė Amerika bus žalingi ES banano augintojams, ypač uh, tiems, kurie dirba Kanarų salose ir reikėtų galvoti apie kompensacijas. Tai yra išeities taškas. Kitaip mes galėtume ir pritarti pasiūly, pasiūlytiems susitarimams. Taip įtrauktos apsaugos sąlygos, taip numatytas stabilizacijos mechanizmas ir nebejotinai bananų importas bus atidžiai stebimas. Norėčiau priminti, kad e, komisija turės parengti metinę ataskaitą, kurioje bus pateikta, kaip, e, kokia yra padėtis po susitarimo ir kokia yra padėtis ES banano auginimo sektoriuje. Tačiau debejotinai, kad mūsų bananų augintojams reikalinga pagalba ir šis susitarimas gal tai yra tik tai pats uh, kukliausias žingsnis tą linkme. Toliau PPE e vardu Zalba. Pana Zalba, ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Jeigu pakeitimai dėl apsaugos sąlygos ir stabilizavimo mechanizmo šioje srityje bus patvirtinti, kaip kad, o panašu, kad taip ir bus, tai nereikia pamiršti, kad siūlomi susitarimai turės lemiamos reikšmės ES ateičiai. Kolumbijos, dėl Kolumbijos politinė rezoliucija buvo patvirtinta Liepos 30 dieną, be bejonės, kad mes remsime Kolumbiją, Perų, Centrinę Ameriką, jos taip pat pritarė numatotoms taisyklėms ir aš manau, kad tikrai labai svarbu, kad susitarimai būtų patvirtinti. Tada galutinai mes galėsime jau ramiai kurti laisvos priekybos sąlygas, kas naudinga mums visiems. Azijos valstybės pasirašo laisvos e, priekybos sutartis su Kafta šalimis, su Peru, su Kolumbija, su Centrinės Amerikos valstybėmis. Ir todėl ES neturėtų vėluoti, jai reikia žengti koją kojon su laikmečiu nes bet koks vėlavimas gali pakengti verslui. Ačiū. Toliau socialdemokratų vartų ponas Susta. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijai. Tarybos dėl prekybos sutarčių su Kolumbija ir Peru bei Centrinė Amerika ir stabilizavimo mechanizmas bei apsaugos sąlygos sukėlė rimtas diskusijas priekybos komitete. Mes palankiai žiūrime į siūlomas taisyklės, nes tokiu būdu bus galima subalansuoti galiojančias įvairiausias taisyklės, bus galima užtikrinti geresnės laisvos priekybos sąlygas, atsižvelgianti mūsų interesus ir pasinaudoti tarptautinę priekybą kaip ekonomiką skatė, um, ekonomikos augimą skatinančią priemonę. Nebejotina, kad šie reglamentai e, padės remti mūsų ūkininkus, ypač atokiuose ES regionuose. Tačiau net ir apsaugos sąlygos ir stabilizavimo priemonės yra gana neribotos. Visgi manome, kad numatytas laikotarpis tikrai yra pakankamas tam, kad mūsų ekonominės sąlygos būtų sukurtas ir atitiktų naujasias, naujasias, um, naująją padėtį. Ačiū toliau Aldė vardu, pona Ber. Ačiū pirmininkė. Kuomet aktualus klausimas nėra aktualus, kai mes kalbame apie ES laisvos priekybos sutartį su Andų šalimis, aktualus klausimas čia nebe žmogaus teisės, o bananai. E, kaip ir visose priekybos sutarimuose turime užtikrinti, kad verdami rinkas mes suteiksime garantijas mūsų įmonėms, mūsų gamintojams ir vartotojams galimybės prisitaikyti, laiko prisitaikyti. Taigi sveikinu laisvos priekybos sutarimus su Kolumbija, Peru, kitomis e, Centrinės Amerikos Amerikos valstybėmis. Tačiau um, turime ilgos karčios patirties bananų karų srityje. Taigi reikėtų nepaslysti dar vienos banano žievelės ir nesukurti dar vieno mūšio lauko. Liberalų demokratai, mano frakcija, balsos prieš tuos pakeitimus, kurie nori pakeisti um, bananų ribinės apimtis į kvotas. Mes norime lankstumo, kad būtų galima nuspręsti, ar tam tikras bananų importas iš Kolumbijos ar Kostarikos pakenks pakenks ES bananų gamintojų situaciją, ar tik tai kompensuos pasikeitimus su importo iš kitų pasaulio kampelių. Taigi e, komisija neklai turėtų tik žiūrėti į, tuos, į tas apimtis, o reikėtų daugiau suteikti galimybių pilietiniai visuomeniai ir parlamentui pasisakyti, kad komisijos e, veiksmai būtų stebimi ir kad visuomenės balsas būtų išgirstas visose procesuose. Ačiū. Ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu ponė Keller. Ačiū tiek Centrinėje Amerikoje, tiek Peru ir Kolumbijoje yra daugybė problemų susijusių su nepagarba žmogaus teisėmis ir kaip ES piliečiai bei parlamentarai mes negalime užmerkti prieš tai akis. Taigi mes turėsime aiškiai pažiūrėti, kokie teisės aktai, kokias gairės nurodo mūsų e, veiklą ir mūsų priekybą su šiomis valstybėmis. Taigi būtent kokios bausmės yra taikomas ten ir kaip yra taik, e, taikomas, taikomas žmogaus teisų apsaugos nuostatos. Taigi mums atrodo teisinga, kad e, prekybos susitarimuose apsaugos sąlygos įtraukiami socialiniai klausimai ir darbo vietų standartai, o ne tik tai nuoroda į bananų tonas. Taigi mes turime numatyti ir šių sustarimų poveikį vietos gyventojams. Todėl aš manau, kad šis reglamentas turėtų būti susijęs ir su poveikio vertinimu, kuris būtų siejamas ir su poveikio žmogaus teisėms. Ačiū, kolega. Dabar guoja e frakcijos vardu, 1 minutė 30, ir tikimas žodis poniai Omežė. Ačiū pirinkė komisarė. Negaliu, negaliu pritarti optimizmui tų, kurie galvoja, kad apsaugos priemonių nuostos, kokiu yra reikalavimo, bus pakankamos apsaugoti bendryjoje e, bananų sektorių. Tos apsaugos priemonės yra tik tai žodžiai. Man atrodo, e, tikrai tos apsaugos priemonės nieko neapsaugos. E, pagal tokį susitarimą, kokį sudarė komisija ar pasirašytos valstybės, kadangi jos nenori nieko keisti. Susitarimai, kaip e, kolegos pasakė, tikrai neigiamai paveiks e, ultraperiferinių ES e, regionų bananų sektorių, nes iš tikrųjų realiai nebus įmanoma pritaikyti tų apsaugos priemonių. Tai nereikėtų čia sveikinti apsaugos iliuzijos. Um, man atrodo, kad ir toliau um, problema iš, išliks dėl bananų sektoriaus, nes iš Amerikos bus neteisingai importuojami bananai ir bus aklai taikomos priekybos nuostatos, kurias primeta Europos komisija. Aš siūlyčiau um, ko, uh, parlamentarams balsuoti už mano pateiktus pakeitimus, kad būtų galima bent jau minimaliai apsaugoti mūsų ultraperiferinių regionų bananų uh, gamybos sektorių ir darbo vietas, kurios yra yra ten sukurtos. Um, kolega, ar sutiktumėte atsakyti į kolegos Laifrit uh, mėlynosios kortelės klausimą? Ačiū, panė pirmininkė. Kolega, aš iš tikrųjų rimtai pažiūrėjau jūsų žodžius, nes aš labai stengiuosi bet kokiu atveju pasiekti geriausią rezultatą rengdamas pranešimą, ypač kalbant apie socialinės sąlygas ir apie, ir apie ES piliečių darbo vietas bei kaiminių valstybių darbo vietas. Taigi, e, e, kokie būtų konkretus punktai, e, kuriuos, kuriuos turėtumėte mums atsiųsti, kad jūs sutiktumėte su tomis apsaugos sąlygomis? Votre intervention Ačiū už Jūsų klausimą. Aš manau, kad e, būtent tie pakeitimai, kuriuos pateikiau, kurių neparėmė INTA komitetas ir kurių bus balsuojama rytoj, būtent svarsto tą problemą dėl to, kada būtų pritaikytos apsaugos priemonės. Nes tikrai pernelyg daug yra palikta galimybių. Um, taikyti ar netaikyti tas nuostatas. Ir aš manau, kad reikėtų Žemės ūkio komiteto nuomonę išgirsti ir e, bananų sektoriaus atstovų nuomonę išgirsti šiuo klausimu. Manau, kad kai eina kalba apie šias apsaugos priemonės, reikėjo numatyti griežtesnius kriterijus, kada būtų tos priemonės e, pritaikytos. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, man atrodo, kad e, tikrai čia yra problema. Gut hat das auch funktioniert. Als nächste Rednerin für eine Minute. Taigi vieną minutę kitai kalbėtai vieną minutę Andrės Barėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Šitas prekybos susitarimas su Centrinė Amerika ir Kolumbija ir Peru E, apsaugos e, sąlygos ir visa kita, tai mes tam nurodėme e, atitinkamus pakeitimus, kad būtent būtų darbas lankstesnis ir greitesnis. Mes pateikėm pakeitimus, kurie apgintų Europos augintojus ir gamintojus nes būtent turėtų būti saugoma gamyba ir auginimas tose valstybėse, kur, su kuriomis sudaromas susitarimas ir Europos Sąjungoje. Uh, Iš esmės, e, čia dabar kalbame apie diversifikuojamą saugą, auginimo plantacijas ir taip pat su darbo, su darbo vietomis. Ir, e, sakykime, su tomis valstybėmis, kurios yra didelis nedarbas e, ir kurios kaip tik užsijima būtent banano auginimo, tai pavyzdžiui, Ispanija. Čia mes E, labai svarbu e, sudaryti tokį sutarimą su Centrinė Amerika, e, Kolumbija ir Peru, kad būtent būtų skatina, skatinamas tam tikras. Statėme tam tikrą pažangą, tai būtent ekonomikos vystimasis ir apsauga darbuotojų. Ačiū. Toliau, ponia Tirilijan, jums vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegos. Noriu padėkoti abiem pranešėjams iš šio klausimu, nes tikrai buvo pirminis komisijos pasiūlymas ir mes daug nužengėme į priekį dėl ultraperiferinių regionų, kurios tiesiogiai paveikia konkurenciją su Centrinės Amerikos valstybių. Dėja, neturime automatiško e, mechanizmo, neturime galimybės parlamentui e, reikalauti apsaugos priemonių e, nu, pritaikymo ir taip pat yra daugiau problemų dėl, dėl socialinių aspektų. Aš manau, kad uh, dėl to Tarptautinės priekybos komiteto nuomonė yra labai svarbi, tačiau dar vienas dalykas yra um, problema ta, kad rybinės apimtis yra tokios didelės, kad iš esmės uh, to, to, tos vertės, kube, dėl kurių įsigaliotų apsaugos priemonės, yra tokios didelės, kad praktiškai tos priemonės bus nenaudojamos. O mes turime pasirūpinti bendrijos uh, bananų augintojų situaciją ir jų apsauga, juk tai yra labai svarbu ES, nes ten nedarbo lygis jau ir taip yra labai didelis. Ačiū. E, kolegos, aš nenorėčiau žadinti užmigusiųjų, e, tačiau mm, nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti per spontaniškus pasisakymus. Tai dabar perėsime prie e, komisijos nario pasisakymo. Taigi, komisijos nariai jums žodis. Thank you, President. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Noriu pakartoti, kad mes tikrai esame dėkingi pranešėjams ir visiems, kurie analizavo šį klausimą. Bandysiu atsakyti į konkrečius klausimus, kurie buvo užduoti, tačiau dėja į visus negalėsiu atsakyti. Galėsiu kalbėti apie apsaugos sąlygas ir apie stabilizavimo priemonės. Ir Nepamirškite, kad yra darbo taisyklės ir taip pat aplinkosaugos taisyklės, kurios išdėstytos 2012 metų rezoliucijoje patvirtintoje parlamente. Ir naujausia informacija yra ta, kad Kolumbija yra Mario David pateikusi informacijos ir bent langą kitam pranešėjui Tai rodo, kad e, pastabas Kolumbija labai rimtai reaguoja ir galiausiai turės pateikti informaciją iki spalio mėnesio. Kaip mes suprantame, Kolumbijos užsienio reikalų ministras turės susitikti su ponu Langė, kad pateiktų, kokiu priemoniu ketina imtis um, Kolumbija. Mes nežinome, uh, kokiu konkrečiu priemoniu imsis Peru, bet nuolatos palaikome su Peru vyriausybė ryšius ir susisieksime su jais per e, pranešėją. Kitas dalykas dėl bananų stabilizavimo priemonės, kuri, kaip teigiama, neužtikrins tinkamos atokių rajonų apsaugos. Reaguodamas noriu pasakyti keletą dalykų. Žinau, kad tikrai importo augimas didžiausia neigiamą poveikį turės atokiems regionams, bet būtent apsaugos sąlygos yra skirtos tuos regionus apsaugoti. Mes remiamės modeliu, kuris jau buvo išbandytas anksčiau praktikoje ir kuris e, tikrai buvo naudingas. Tikimės, kad jis bus naudingas ir šioje srityje. Yra atskira apsaugos e, sąlyga, kuri bus taikoma atokiems regionams pasibaigus pereinamajam laikotarpiu. Kitaip sakant, apsauga bus teikiama ir vėliau. Dabar dėl pastabų. Dėl praktinio sąlygų ir priemonių įgyvendinimo, tai aš manau, kad yra labai gerai, kad komisija turi galimybę lankščiai veikti vertindama. Jūs minėjote diskusijų metu pakai sudėtinių elementų klausimą, bet mes labai rimtai žiūrime į viską ir ne tik tai rimtai žiūrime, rimtai bananų atveju, nes mes suprantame, kad yra tam tikri ir valstybių narių interesai. Prancūzija, pavyzdžiui, pastaruoju metu įvedė atitinkamas priemonės, kurios leidžia stebėti, kiek iš Pietų Korejos įvežama automobilių į europinę rinką. Yra įmamasi analizės ir, aišku, apsvaršius visus klausimo elementus mes imame priemonių, priimame sprendimą. Taigi sprendimų imamės ir ne tik tai stambių sektorių atveju, ne tik tai bandydami apsaugoti um, svarbesnius ES interesus, bet ir atokių regionų atveju mes labai skrupulingai laikysimės apsaugos metodikos. Keletą žodžių dėl globaliza... galimybės pasinaudoti prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis ir galimybę gauti kompensaciją neįtikėtina, kad dėl naujo tartutinio susitarimo pasiekmių būtų taikomas kompensacijos mechanizmas. Noriu priminti, kad komisijos prisitaikymo prie globalinių padarinių likvidavimo fondas turi savo taisyklės, kurioms yra pritarta. Galiausiai, kalbant apie muitus, tai nepamirškite, kad šiuo atveju mes laikomės e, reformos, kuri 2006 metais buvo įvykdyta bendrojoje bananų rinkoje. Ir ji buvo įvykdyta dėl labai rimtų priežasčių. Ir bus neįmanoma ir politiškai neprotinga toliau teikti paramą bananų gamintojams. Atokių regionų bananų augintojai iš esmės yra daugiausiai remiami visoje Europos Sąjungoje. Galiu tik pasakyti, kad bananų sektoriaus reforma ir integravimas reiškia, kad 279 milijonai eurų kas met yra skiriama a, tokių bananų augintojų apsaugai. Ir tai tikrai yra didelės pinigų sumos, manau, kad jūs su tuo sutiksite. Ačiū komisijos nariai. Dabar dviem minutėms e, suteikiu žodį ponui Langa. Ačiū ponė pirmininkė, mielas kolegės, kolegos, ponė komisijos nariai. Per artimiausius 2-3 mėnesius mes e, turėsime nuveikti labai daug Mes e, turėsime, e, remiantis e, parlamento sprendimu, parengti gairias, kaip žmogaus arba darbuotojų ir darbuotojų teisės būtų ginamos Kolumbija ir Peru ir susijęti šios sprendimus su apsaugos tinklu bei sąlygomis taikomomis Europos Sąjungoje. Tai iš tikrųjų čia pakankamai sudėtingas darbas ir Aš norėčiau paprašyti komisijos nario, kad paremtumėte, padėtumėte mums rengiant šias gairias. E, ypač e, kalbant apie Perų vyriausybės dalyvavimą e, šiame bendrame susitarimo rengime, nes aš bent jau susidariau įspūdį, kad Perų vyriausybė pakankamai dažnai ignoruoja Europos parlamento teikiamą informaciją ir reikalavimus. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų veikti kaip tarpininkui tarp parlamento ir tarybos, kad ši apsaugos sąlyga būtų kuo greičiau įgyvendinta ir kad reglamentas būtų pateiktas kuo greičiau, kad lapkričio mėnesį mes galėtume balsuoti dėl paties reglamento. Būtent e, to prašau jūsų, apeliuodamas į jūsų galimą pagalbą tiek Peru, tiek ES piliečiams. Ačiū. Ponui Leisferdui taip pat suteikiamas dvi minutės. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Na, iš tiesų, buvo nuveikta pakankamai nemažai, rengiant šiuos dokumentus. Ir aš manau, kad per dvi minutės aš nelabai galėsiu išreikšti visą savo mintis. Aš norėčiau visų pirma padėkoti kolegams už bendradarbiavimą, taip pat sekretariato darbuotojams už jų pagalbą ir kolegams mano biure. Taip Bet, bet kokiu atveju manau, kad mes jau viską pasakėme, ką galėjom pasakyti. Ačiū Jums. Ačiū, kolega. Norėčiau padėkoti kolegoms uh, už jūsų dalyvavimą, taip pat komisijos nariui norėčiau padėkoti, taip pat uh, norėčiau padėkoti virtėjams ir parlamento darbuotojams. Uh, taigi, linkiu Jums ramios nakties. Šis darbo atvarkės punktas jau baigtas. Rytoj 12 val. balsuosime dėl šių klausimų.